Na, pirmiausia, aš noriu e, labai nuoširdžiai padėkoti poniai Tamardžių Gašvylį už tą galimybę čia e, diskutuoti e, ir už tai, kiek daug Gruzija lyčių lygybės rytyje pasiekė per tokį trumpą laiką. Ir žinau tai kalbėdama todėl, kad aš esu iš Lietuvos O mūsų Lietuvos ir Gruzijos santykiai visą laiką yra labai stiprus, labai draugiški ir mes tikrai esame kaip tikri draugai padėdami vieni kitiems. E, žmogaus teisų srityje, lyčių lygybės srityje, ekonominio bendradarbiajimo, kultūrinio bendradarbiajimo srityje. Ir manau, kad tai yra labai svarbu. Ir tikrai e, be galo gerai suprantu, e, kad kiek reikia įdėti daug išminties tam, kad situacija keistusi per gan trumpą laiką, kad būtų suprantama, kad moteris lygiai teisiškai gali su vyrais valdyti valstybę, priimti sprendimus, dalyvauti ekonominiam gyvenime, politiniam, socialiniam gyvenime. Ir aš iš tikrųjų noriu e, pasididžiuoti jumis dėl to, kad Gruzija e, ratifikavo e, Stambulo konvenciją. Tuo tarpu net aštuonios ES šalis dar iki šiol šitos konvencijos neratifikavo. Jūs dėl to galite būti geras pavyzdys kitom, kitom ES valstybėm. Ir žinau, kad kitais metais e, e, Gruzijoje arba, kaip mes sutarėm, Sakartvelėje, e, kitais metais vyks e, rinkimai į jūsų nacionalinį parlamentą. Ir jūs dabar sakėt, kad kol kas nacionaliniam parlamente yra tik 15 procentų moterų. Aš tikrai noriu labai palinkėti, kad ateinančiose rinkimuose būtų kur kas daugiau nacionaliniam parlamente moterų. Štai ir mes kitą savaitę e, minėsime Tarptautinę moters dieną ir mūsų tema čia Europos parlamente kartu su nacionaliniais ES parlamentais yra skirta tai, kaip padaryti, kokius sprendimus turim padaryti kartu, kad kaip galint daugiau moterų e, būtų politikoje ir Europos parlamente, ir nacionaliniuose parlamentuose, ir vietiniuose parlamentuose. Nes tik tokiu būdu mes galime tikrai realiai priimti sprendimus, kurie užtikrintų lyčių lygybę. Ir vieną klausimą vis tiek norėčiau užduoti, kaip keičiasi situacija dėl moterų užimtumo moterų užimtumo srityje, darbo srityje? Ar yra pakankamai galimybių moteriams suderinti darbą, šeimą ir karjerą? Nes tai yra labai svarbu, kad kuo daugiau moterų ateitų ir į sprendimų prieimimą. Vienas klausimas ir antras klausimas, kaip mes galėtumėm toliau tęsti mūsų bendradarbiavimą. Europos parlamento bendradarbiavimą su Gruzijos nacionaliniu parlamentu ir su jūsų taryba, kaip mes galim keistis tą gerąją patirtimį. Ačiū labai. Ir daugiau nėra norinčių. E, jūs turite penkias minutės atsakyti į mūsų visus klausimus, nes, nes tiek turim laiko darbo atvarkė. Prašau. Uh, thank you so much for uh, this encouraging words. Uh, actually, we need sometimes <laughs> encouragement because this is indeed um, a challenging work that we do. Well, um, the first the question about the um, mm, uh, uh, ratification of the Istanbul Convention. Uh,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 koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike što je ustvari važan doprinos reformi zajedničke poljoprivredne e, politike. E, naravno posebno zahvaljujem svojim kolegama iz Europske pučke stranke e, kojima je selo, poljoprivreda i poljoprivrednici na srcu i kojima je jako stalo da dobijemo odličnu reformiranu zajedničku poljoprivrednu politiku.